Pradėsim netrukus posėdį, sėskite į vietas. So after I say who is rapporteur, then you chair or the debate. Yeah. Okay, so let Gerai, tai norėčiau pradėti bendrą dviejų komitetų - biudžeto ir ekonomikos ir pinigų komiteto posėdį. Pradedame dabar, o po to rytoj 11 ryto vėl bus tas bendras formatas. Pirmiausia, tvirtiname darbo tvarkę, niekas neprieštarauja, pirmininko pranešimų nėra ir galime iškart eiti prie pirmo punkto. Tai yra Europos pinigų fondo įkūrimas Pedro Silvija Pereira yra pranešėjas iš ir Vladimir Manka. Dabar suteiksiu žodį kole, e, kolegai, kuris toliau vadovaus mūsų posėdžiui. Dėkui, aš perimu vadovavimą posėdžiui, pirmininkavimą. Turim laiko iki septintos vakaro praktiškai 45 minutės ir iškart pradėkime. Pirmiausia, tiksiu žodį dviem bendra pranešėjam. Pirmiausia, Pedro Silva Pereira mano sąraše, taigi žodis jums. Thank you, Chair. And um, dear colleagues, first. Uh... Ačiū pirmininkė, kolegos. Dėkoju bendra pranešėjui, ponui Vladimirui Mankai, už puikų bendradarbiavimą. Uh, ruošiant, rengiant šį svarbų pranešimo projektą dėl Europos stabilumo mechanizmo reformos, taip vadinamo Europos pinigų fondo. Kaip žinia, idėja sukurti taip vadinamąjį Europos pinigų fondą nėra nauja. Apie tai buvo kalbama gan intensyviai pastaruosius keliarius metus, kai buvo aptariama mūsų ekonominės pinigų ir pinigų sąjungos reformą. Pastarasis komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 17 metų gruodį dėl tos Europos pinigų fondo įkūrimo. Ir sveikintinas yra tas komisijos pasiūlymas, mūsų manimu tai yra svarbus indėlis šiuose diskusijose. Ir žinoma, mes turime pasimokyti iš finansinės krizės pamokų ir sustiprinti eurozoną, sukurdami solidžias priemonės, kurios padėtų valstybėms narėms, kuriuoms ta pagalba reikalinga, kad galėtumėme užtikrinti mūsų ekonomikos, ekonomikos stabilumą galimų simetrinių ir asimetrinių šokų ateitie atveju. Aišku, ir tai aiškiai yra tvirtinama mūsų pranešimo projekte Europos finansinio stabilumo priemonės sukūrimas ir vėliau Europos stabilumo mechanizmo sukūrimas, nors kontroversiškai tai yra vertinama, bet tai vis tiek buvo labai svarbus žingsnis, kuriant Europos krizių valdymo mechanizmą, suteikiantis finansinę paramą daugelį Europos šalių. Tačiau dabar atėjo laikas pasikalbėti apie šią, šią mechanizmo reformą ir mes manome, kad Europos parlamentas galėtų svariai prisidėti prie šių diskusijų. Pranešimo projekte, kurį šiandien pristatome, siekiama ambicingų tikslų, bet taip pat situacija yra vertinama pragmatiškai. Atsižvelgiama yra į dabartinę politinę padėtį ir taip pat turima omenyje ir ilgalaikį ateities viziją. Dėl to mūsų pasiūlymas dėl ref mechanizmo reformos yra susijęs su dviejopų požiūriu. Pirmiausia, kad būtų pasiekta per trumpą laiką apčiopiama pažanga ir kad parlamento prioritetai būtų aiškus per vidutinio ir ilgesnio laiko perspektyvą. Ir taip pat norėčiau pažymėti, kad parlamentas turėtų įtvirtinti tai, kad reikalinga būsimą instituciją įtraukti į bendrijos teisyną, kaip jau buvo minima šio parlamento nekarta. Tuo pat metu, tam, kad būtų užtikrinama, kad pinigų funkcija taptų Centrinio banko išskirtinė kompetencija, mūsų pranešimo projekte yra siūloma keisti pavadinimą tos institucijos ir vietoj pinigų fondo, Europos pinigų fondo, ši institucija mes siūlome galėtų vadintis Europos stabilumo fondu. Mes manome, kad toks apibrėžimas, toks pavadinimas yra aiškesnis ir išvengsime nesusipratimų dėl kompetencijų paskirstimo. Būtent pinigų politika ir toliau, kaip žinia, lieka Europos Centrinio banko kompetencija. Toliau mes reikalaujame, kad būtų sukurtas atsarginis variantas bendram banko gelbėjimo mechanizmui, kad būtų sustiprinta bankų sąjunga. Šiuo Europos stabilumo fondu ir taip pat nepamirštama ir tai, kad būtina kuo galima skubiau užbaigti kurti Europos indėlių draudimo sistemą. Tai irgi yra bankų sąjungos darbo atvarkės dalis ir mes manome, kad ta, tas bendras bankų pertvarkymo fondas turėtų būti kuriamas taip, kad jis pradėtų veikti kuo galima greičiau. Ir galiausiai reikia užtikrinti, kad e, tai netaptų uh, tik tai bankų gelbėjimo institucija, mes pabrėžiame, kad pagrindinis šios institucijos uždavinys ir turėtų išlikti parama valstybėms narėms, to, kai tos pagalbos joms reikia, kai jos susiduria su rimtais ekonominiais šokais. Taip pat mes aiškiai teigiame, kad neturėtų būti dubliuojamos funkcijos, keičiamos funkcijos ar net, neturėtų tos kompetencijos persidengti. Uh, su kitų institucijų kompetencijomis ir fiskalinė priežiūra patikima, kaip jau žinia, Europos komisijai. Ir galiausiai, pirmininkė, mes manome, kad reikia per trumpesnį laiką numatyti tam tikrus patobulinimus dėl to, kokie galėtų būti santykiai tarp Europos stabilumo mechanizmo ir šio parlamento kad demokratinis legitimumas ir atskaitomybė būtų sustiprinta. Taigi mes siūlome sukurti tokį bendradarbiavimo protokolą tarp mechanizmo ir parlamento, kad būtų galima toliau gilinti tarp institucinį bendradarbiavimą siekiant ekonominės valdysenos eurozonoje. Taigi, tokie yra mūsų pasiūlymai ir mes laukiame su kolegomis diskusijų kad galėtumėme pozityviai prisidėti šiuose svarbiuose diskusijose aptariant Europos ekonominės ir pinigų sąjungos reformą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Dabar pasisakys kitas pranešėjas, panas Manka. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Ačiū dar kartą. Labai norėčiau padėkoti kolegai Pedro Ferreirai už puikų bendradarbiavimą. Jis puikiai viską apibendrino ir aš labai trumpai. Tik pasakysiu, kad mano šalyje Slovakijoje dėl Europos stabilumo fondo mūsų vyriausybė žlugo. Mes tuomet e, balsavome dėl to, ar reiktų paremti Graikiją, eurą ir panašiai. Ir dabar pasirodo, kad Jeigu nebūtumėme sukūrę šio mechanizmo tarp vyriausybinių lygmenių, tuomet susidurtumėme su rimta problema mūsų ekonomikai, tai at, būtų atnešę didžiulę žalą. Taigi panašu, kad stipri eurozona yra esminis dalykas ne tik eurozonos narėms, bet visai ES, ne tik toms, kurios priklauso eurozonai. Tai mums visiems yra labai svarbi pamoka. Nėra gerai, kai visi kovojas individualiai tokios individualios kovos gali būti žalingos ne tik tiems, kurie įsitraukia yra į tą kovą, bet ir visiems. Tokiu būdu yra tik tai skatinamas populizmas, ekstremizmas, taigi mes turėtumėme pritarti solidarumui ir artimesniam bendradarbiavimui Europoje. Kalbant apie tai, ką mes kuriame dabar čia biudžetinė prasme, tai aš norėčiau pasakyti, kad uh, dabartinio stabilumo mechanizmo kapitalas, kapitalas sudaro eurozonos valstybių narių biudžetai ir jeigu tas naujasis fondas, kurį norime sukurti, į jį patektų visos išlaid, fondo išlaidos ar nuostoliai, kaip yra ir dabar. Taigi šis mechanizmas, šis fondas būtų įsteigiamas atskirai, tai čia būtų kaip ir naujas atskiras biudžetas tam numatytas. Uh, Taigi, jeigu mes, no, jeigu mes norime tai sieti su biudžeto tvirtinimo procedūra, tai, tai iš principo nereikštų jokių pokyčių. Audito rūmų ataskaitoje teigiama, kad tarp, tarp vyriausybinis sprendimas, kuris likščioliai buvo naudojamas, gali būti įgyvendinamas tik tai išskirtiniais atvejais. Ir mes norėtumėme bendrijos met, metodo. Taigi audito rūmai pritarė toms priemonėms, kurias mes tvirtiname. Ir kaip jau sakiau, dabartinis mechanizmas ir naujasis mechanizmas nėra finansuojami iš ES biudžeto. Ir kol finansus garantuoja valstybės narės, tai prieštarauja mūsų pozicijai. Tai reiškia, kad biudžeto taisyklių reguliavimas, tos taisyklės šiuo atveju kaip ir negaliotų. ir steigiamajame akte turėtų būti numatytos visos taisyklės dėl to, kaip fondas būtų finansuojamas, koks būtų jo biudžetas. Ir aš manau, kad gal pradžiai būtų tiek ir aš mielai išklausyčiau kolegų jų pasisakymų ir laukiu, aišku, tolesnio bendradarbiavimo su jais. Ähm, Ačiū. Dabar žodis bus sutiktas šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, EPP frakcijos vardu EKON komitete koordinatoriui ponui Kendelė ir paskui Stefan Grosžan biudžeto kontrolės komiteto vardu. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Europos stabilumo priemonė turi tapti Europos valiutos fondu, nes tai aktualu rinkos veikėjams ir tai e, stabilizuotų finansinės rinkas. E, prasidėjo diskusijos Europos parlamente ir reiktų svarstant šį dokumentą sustiprinti kai kuriuos dalykus. APP e frakcijai svarbu, kad šis fondas, ši priemonė e, padėtų užkardyti krizės. Reikėtų, e, taip pat jį turi remti reikalingas struktūrinės reformas. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad nors fondas numato teikti finansinę pagalbą, jį, valstybės narėms jį turi būti susieta su griežtomis, e, griežtais politiniais reikalavimais. E, Toliau e, valstybės narės privalo laikytis stabilumo ir augimo pakto, tai gyvybiškai svarbu. Taip pat reikia, reikalingas, kad, kad jos turėtų e, tinkamą e, fiskalinį buferį. Taip pat remiantis, taip, ypač akcentuoju saugumo ir stabilumo paktą. Stabilumo ir augimo paktą, kontrolės sistema. E, šis, ši, ši šis instrumentas turėtų padėti sustiprinti kontrolę. O mums, Europos parlamentui, tai svarbu, bet nacionaliniai parlamentai taip pat turi dalyvauti šiame procese, svarbu juos išlauk, išklausyti juos, jų nuomonę šiuo klausimu ir kad kad nenukentėtų nacionaliniams parlamentams suteikti galiojimai užtikrinti kontrolę tai su konstitucijomis, šalių konstitucijomis susiję aspektai. Ir galiausiai svarbu, kad fondo vadovas išrinktų skirtų parlamentas ir kad tas vadovas privalėtų atsiskaityti parlamentui. Ir užbaigdamas, ponė pirmininkė, noriu kai ką pasakyti apie kompetencijų klausimą. Kas už visą tai mokės? Nes tai opi tema ir turime toliau tuos klausimus nagrinėti. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis ponui Miresanui. Ačiū noriu pasveikinti abu pranešėjus, parengus šį subalansuotą pranešimą ir už tai, kad atsižvelgta į vairias skirtingas nuomonės egzistuojančias šią svarbę temą. Uh, Savo ruoštų kalbėdamas noriu pabrėžti, kad šis Europos pinigų valiutų fondas turi būti patikimas ir turi, jam turi būti suteikti rimti įgaliojimai imtis veiksmų. Finansavimo klausimus, manau, turėsime išspręsti, apsvarstyti. Mm, taip, taip, kad įtikintume rinkos dalyvius. Taip pat kalbame apie būtinybę atremti krizių situacijas. Tam, kad e, tai turėtume, turėtume galimybę padaryti Europoje, labai svarbu investuoti į krizių prevenciją. O tai reiškia e, skatinti valstybės, tvirtinti subalansuotus biudžetus, imti struktūrinių reformų, kad taip būtų pasipriešinta krizėms. Ir Europos valiutų fondo sukūrimas, tai tas pats kaip žinia apie tai, kad už kampo atsiras nauja ligoninė, bet tai nereiškia, kad aš dabar galiu sirgti, nes bus didelė ligoninė ir į mane gydys. Ne, turiu ir toliau stengtis gyventi sveikai, išlikti sveikas, nebriaukti svorio, vaikščioti, sportuoti turiu nesusirgti, nes nors ir yra nauja graži ligonė, vis tiek sirgti nereikia. Našumas, skaidrumas, demokratiška atskaitomybė Europos parlamentui taip pat svarbu. Manau, kad turime patikslinti nacionalinių parlamentų vaidmenį ir dalyvavimą šiuose procesuose ir atsižvelgti į konstitucinius suvaržymus egzistuojančius kai kuriuose valstybėse narėse. Ir Taip pat manau, kad reikia pakalbėti apie valstybių, kad pakalbėti apie ne eurozonos šalių dalyvavimą šioje institucijoje. Ir jeigu nusiusime žinę kad šalims, šalims, kad jos negali dalyvauti šioje institucijoje, manau, kad tai nusius, dar labiau suskaldys šalis ir nusius negerą žinę. Ir aš tikiuosi toliau sėkmingai dirbti su abiem pranešėjais, tobulinant šį dokumentą. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas ponas Kulmar iš EKR, iš biudžeto kontrolės komiteto. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, abu pranešėjai labai daug dirbo tą pripažįstu, bet noriu pereiti prie esmės iš karto. Mes kalbame apie Europos valiutų fondą. Jis yra visiškai nenaudingas. Jeigu iš tikrųjų jis kuriamas, tuomet euras yra sėkmės istorija ir mums nulatos tai akcentuojama. Bet kai aš sakau, kad euras yra žl... katastrofos istorija, man sako, ne, ne, ne. Tai kodėl kodėl tuomet reikia visų tų priemonių. Pastarąjį dešimtmetį mes tik ir bandome jį išgelbėti ir jeigu dar du metus tai darysime. Na, geriausia valia nieko nepakeis. Jeigu norime, kad euras būtų stabilus, e, reikia praktiškai laikytis mastikto kriterijų. Tai būtų stabilizavimas. Bet jeigu pamirštate ir ignoruojate tai, kad egzistuoja didžiuliai e, pavojaus, grėsmės veiksniai, pavyzdžiui, antrojo tikslo skaičiai, Jie pasiekė milijardus, trilijonus dabar. Taip pat, jeigu prisiminsime tai, kad ECB jau daugelį metų vykdo, taiko nulinių palūkanų politiką, supirkinėja vals, vyriausybių obligacijas, juk tai, tai taip vyksta dėl to, kad euro e, su, struktūroje yra pa, pamatinių su, su, pamatinių defektų tame, kaip euras sugalvotas. Todėl man sunku suprasti, kodėl tai vyksta. Pirmininkas. O dabar š... a, liberalų šešėlinės pranešėjas. Gerai, kad jis atėjo. Ačiū. Aš išklausiau tik tai dalį paskutinio kolegos pasisakymo apie tuos milijardus ir antrojo tikslo skaičius. Aš taip kritiškai nesu nusiteikęs. Aš žinau, aš suprantu, ką jūs sakote. Ir žinau, kad išgyvename sunkumų, bet manau, kad požiūris į Europos stabilumo mechanizmą ir jo pavertimas e, Europos valiutų fondų yra geras dalykas. Kaip jis bus pavadintas ateityje? Na, galbūt jis ir liks Europos stabilumo mechanizmu, nes fondas nebus e, iš naujo svarstomas ir peržiūrimas nacionaliniu lygmeniu, bet tai jau kitas dalykas. Aš asmeniškai apgalestauju, priešingai ankstesniams pareiškimams dėl ESM. Nors tai yra ne tarp vyriausybinio pobūdžio priemonė, bet tai nėra daroma jungtinėmis pastangomis, o būtent tai pas, pas, pas, pažadėjome, kai jį kūrėme. Ir aš turiu pasakyti, kad aš tikėjausi, jog šis pažadas bus ištesėtas ir aš esu nusivylęs. Būtų gerai nusiųsti žinę apie tai, kad jeigu prisimama atsakomybė pagal bendro uh, valdymo e, principus, tai nereiškia, kad atsiras galimybių, pavyzdžiui, apkarpyti kai kurių šalių teisės, turiuomenį Vokietijos federalinę valdžią. Svarbu yra tai, kad jeigu mes priminėjame bendrą teisės aktą, kad tas fondas arba tas mechanizmas išliktų nepriklausomas nuo ECB ir nuo nacionalinių, bandy, ba, nacionalinių interesų bandymų daryti įtaką. Ateityje tai taps labai svarbių dalykų. ypač ESM susitaplumo mechanizmui, kad viskas būtų įgyvendinama tinkamai. Bet tik tai įmanoma bus tik tai tuo atveju, jeigu bus reikalingos priemonės. Reikalingas ne tik solidarumas, bet ir solidus tvirtas pagrindas. O tai įmanoma tik ne, savarankiškumo ne, nepriklausomumo atveju, pažydimo atveju. Turime numatyti galimybę ir taikyti sankcijas šiai institucijai. Ir ne komisija turėtų nuspręsti, kad tokią, tokių žingsnių galima imtis, nes komisijai buvo nelengva užtikrinti tam tikrų priemonių gyvendimą, kurių imtis ji yra įgaliota. Mes nekalbame apie, apie, apie finansų finansų, finansinės pagalbos teikimą institucijams ir valstybėms, kurios atsiduria sunkioje situacijoje. Ir toliau galios nuostata, kad išpirkimas nenumatomas. Gelbėjimas neprivačiomis lėšomis nenumatomas. Ir taip pat kreditorių hierarchija turi būti tinkamai sudaryta negalime numatyti, kad kai kurios obligacijų rūšis bus traktuojamos e, privilegijuotąją tvarką. Bankai turi būti daug atsargesni. E, valstybės turės turėti rimtai pri, e, solidžios, sveikus finansus, tik tada galės dalyvauti. Jūs neturėjote galimybės dalyvauti posėdėje nuo pat pradžių, todėl suteikiau daugiau laiko jūsų pasisakymui ir tikrai kantriai laukiu, kol baigsite pasisakymą, bet jūs taip energingai pasinaudojate tą galimybę. Nematau kitų šešėlinių pranešėjų, todėl dabar kreipiuosi į kitus kolegas, kurie prašė žodžio. Pane Beš. iš pasisakymų ir pakomentuotų argumentų matosi, kad vėl prasideda labai fragmentuotos diskusijos ir kad kiekvienas ima kabintis į savo argumentus ir kad diskusija tikrai tampa labai ideologizuota. Man atrodo, kad neatsižvelgiama, neprisimenama pamoka, kurią išmokome per krizės krizė mums neleido būtent sukurti stabilumo mechanizmo ir pamirštama patirtis sukaupta e, galiojant Europos stabilumo mechanizmui. Aš norėčiau priminti apie tai, kad parlamento pozicija visada buvo tokia, kad šį Europos stabilumo mechanizmą reikia įtraukti į Europos bendryjų institucinę sistemą. Ir kodėl dabar šis tikslas atmetamas? Aš pritariu kai kuriems siūlomams pokyčiams ir pirmininkas Dragi, kalbėdamas šiandien, pasakė, kad, kad jo institucijai visiškai aišku, kas užsima pinigų, kas vykdo pinigų politiką Europos Sąjungoje. Ir taigi tai svarbus dalykas. Toliau, kaip Europos parlamentas galėtų dalyvauti šiame projekte? Aš už tokią institucinę sąrangą, kuri nebūtų nežmoniškai sudėtinga. Europos komisijai yra patikėta iniciatyvos teisė ir ji nagrinėja valstybių narių parengiamus biudžetus. Tai turėtų būti ta raudona gyja, kur eina per visus mūsų pasiūlymus. Kaip įtraukti stabilumo mechanizmą į E, bendrijų darbo metodą, kaip tobulinti dialogą tarp Europos parlamento ir stabilumo mechanizmo. Čia viską išspręsime, bet kalbant apie šį mechanizmą, yra ribos, kiek institucijų galima dar sukurti, kad jos nebūtų kuriamos vien dėl to paties tikslo. Uh, Manau, kad Europos stabilumo mechanizmo potencialas jau įrodytas. Jis yra, veikia kaip e, pertvarkos fondas ir tai yra tokia apsauginė priemonė, kur, kur, kurios ir reikėjo e, pinigų ir finansinėms institucijoms keletą žodžių apie ne eurozonos šalis. Aš nemanau, kad e, tos institucijos turi tapti uždarų klubų ir manau, kad turime prisimti atsakomybę. Ne eurozonos narės turi pasinaudoti Brexito galimybę ir aiškiai pasakyti, kada ir kokiomis sąlygomis jos nori įstoti eurozoną. Nes tas klausimas niekada nebuvo keltas. Ir būtent dėl to stringa daugybė mūsų diskusijų, nes mes, eurozonos narės, uh, esame suinteresuotos tuo, kad po breksito visi būtume to, tos pačios uh, valiutų sistemos dalimi. Ähm, Dėkui. Komisija galbūt norėtų pasisakyti. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu angliškai, jum leidus. Komisija dėkinga už tai, kad parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui. Ta matome jūsų pranešimo projekte. Mes tikrai esam įsitikinę, kad ISM mm, iš tiesų suvaidino svarbu vaidmenį e, valdant krizę eurozonoje ir labai svarbu dabar tą tarp vyriausybinę struktūrą panaudoti visoje bendryjoje. Ir užtat mes tokį pasiūlymą ir pateikėme. Ir čia reiktų pragmatinio požiūrio laikytis. Ir komisija atitinkamai siūlys. Mm, tą tokį laikiną statusą ar pereinamojo laikotarpio statusą, kol galutinai e, šis fondas bus įtrauktas į Europos Sąjungos sistemą. Norėčiau paminėti dokumentą, kurį ESM ir komisija neseniai paskelbė. E, jis atspindi bendrą poziciją, kaip sustiprinti ESM vaidmenį ir svarbą vykdant programas. Tas dokumentas yra komisijos ir ESM interneto svetainių pagrindiniuose puslapiuose. Ir čia mes taip pat pabrėžėme, kad turėtume ESM mm, skaidrumą ir atskaitomybę didinti, nes tai yra tarp vyriausybinis sprendimas ir tai atitinka rekomendacijas kurios yra pranešimo projekte. Taigi mes pritarėme ir tam norui sustiprinti SM skaidrumą ir atskaitomybę. Kol kas jis lieka tarp vyriausybinių, tarp vyriausybinė struktūra, bet laiko atėjus bus pilnai integruotas į Europos sistemą. Dėkoju, kalbėtojų sąrašas jau kaip ir baigtas mes dar galėtume skirti laiko pranešėjams, jei jie norėtų, ar, man, ar kolega Mankas norėtų pasisakyti. Jei ne, tai tada Pedro Silva Pereira. Dėkui, norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Džiaugiuosi, kad pranešimo projektas buvo pripažintas, kad tai yra geras pagrindas bendram darbui, kad tai yra subalansuotas projektas. Mes norime pozityviai prisidėti prie diskusijų apie SM reformą. Nes norim, kad Europos stabilumo mechanizmas ESM taptų sąjungos mechanizmo dalimi ir apie tai bus kalbama ir per gruodį vyksianti vadovų viršūnių susitikimą. Kai kurios problemos, kurios buvo paminėtos šiandien, dar nėra pastebimos. Kaip jau buvo minima, kad esame pobūdis kol kas yra tarp vyriausybinis ir iš pradžių bus tas tarp vyriausybinis, ta tarp, tarp vyriausybinis pobūdis išlaikytas, vyksta konsultacijos tarp parlamento ir kitų institucijų dėl šio mechanizmo integravimo į Europos teisinę sistemą buvo iškelta tam tikrų klausimų dėl sąlygų nustatymo, dėl valstybių narių paramos pagal pranešimo projektą Europos stabilumo fondo pagrindinis tikslas bus teikti e, paramą valstybėm narėm ir prisitaikymo prie padarinių paramą. O svarbiausia, ko turim tikėtis ateityje, netolimoje ateityje, tai šio finansinio tokio atsarginio mechanizmo sukūrimas, kaip to bendro pertvarkymo mechanizmo, Single Resolution Fund, bendro pertvarkymo fondo ir E, tai leis pagerinti santykių ryšį tarp Europos stabilumo mechanizmo ir būsimo Europos stabilumo fondo. Ir e, manau, kad bendradarbiavimo memorandumas tarp parlamento ir šių dviejų institucijų yra labai svarbus, didinant atskaitomybę, demokratinį legitimumą remiantis tarp vyriausybinių bendradarbiavimų eurozonoje. Hemaka, bitte. Nasmanka. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus, už pozityvius, pozityves pastabas. Buvo išsakyta ir kritinių pastabų. Ir aš trumpai sureaguosiu į tą kritiką. Jūs teigiate, kad euras nebuvo sėkmės istorija. Man atrodo, kad turėtumėme nepamiršti, kad būtent stabilumo mechanizmo dėka mūsų valiuta euras yra kur kas atsparesnis nei buvo anksčiau. Ir lygiai taip pat piliečių parama euro projektui yra ypatingai didelė dabar, lyginant su tuo, kas buvo pačioje pradžioje. Taigi Europa sustiprėjo po šios krizės ir mūsų pastangos duoda rezultatų. Lietai. Taigi, taip norėjau sureaguoti išsakytą kritiką apie eurą. Ir dar viena pastaba. Mes bandome kaip ir skirti lėšas fondui, mesti lėšas, daug lėšų į tą fondą. Ne, mes to nedarysime. Mes tiesiog panaudosime tas lėšas, kurios ir taip egzistuoja. Ir tas pats mechanizmas veiks taip, kad bus galima nuspręsti, nauja meha, institucija, naujas mechanizmas nuspręs, ar reikia daryti kažką ar ne. Ir aišku, bus konsultuojamasi ir su mumis Europos parlamentu. Kitas dalykas, pagal sutartį naujasis fondas negali dubliuoti bet kokios kitos veiklos kuri yra susijusi su išskirtinė ES institucijų kompetencija, kalbant apie pinigų politikos stebėsena. Šio, ši kompetencija ir bus palikta komisijai. Teisiškai kalbant, pati komisija turės pasirūpinti, kad bendras ekonominės situacijos valstybės narėse vertinimas reikštų, kad laikomas yra Europos ekonominio semestro taisyklių. Aš norėčiau padėkoti taip pat ir už tai, ką Jūs kalbėjote apie tai, kad reikalingos prevencinės priemonės. Aš manau, kad mums labai svarbu prevencinių, prie, prie, turėti prevencinės priemonės. Ir taip pat turime nepamiršti ir tų valstybių, kurių biudžeto situacija yra sveikesnė, kad ir jos laikytųsi stabilumo, tų, kurios laikosi stabilumo augimo paktų, turi prieigą prie rinkų, neturi jokių problemų dėl bankų mokumo ir panašiai, bet vis tiek reikalinga uh, numatyti kreditų, kredito liniją tom šalims eurozonoje, kurios nesilaiko kai kurių kriterijų, kalbant apie tinkamumo kriterijus ir yra šalių, kurios gali gauti tuos kreditus - Portugalija, Graikija, Ispanija, Kipras. Bet to šalys turėtų tuomet imtis tokių priemonių, kurios leistų pagerinti padėtį, kad rizika būtų panaikinta ir kad nebūtų uh, ir kad būtų užkirstas kelias e, tolimoms, tolimi, tolesniems sunkumams gavus e, kreditus. Ačiū. Dabar perduosiu pirmininkavimą kolegai, prašau. Ačiū, nekažiką galiu pridurti. Pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 9 diena. Pakeitimus e, svarstysime 29 sausio. Taip pat sausio 29 balsuosime ir vasario mėnesį plenarnėme posėdėje vyks svarstymas. Kitas um, ikon komiteto posėdis bendras su biudžeto komiteto posėdžiu vyks tęsis rytoj nuo 11 valandos. O dabar tęsime ikon komiteto posėdį konkrečių klausimų.